Ladies and gentlemen, darf Sie herzlich begrüßen. Ponios ir ponai, norėčiau Jūs pasveikinti susirinkus į šios dienos posėdį. Mūsų posėdis e, truks ir rytoj. Dirbsime iki pat kalėdinio atostogų. Aš norėčiau Jūsų pasiteirauti, ar Jūs turėtumėt kokiu nors pageidavimų dėl darbo tvarkės. Jeigu ne, norėčiau Jums pasakyti, kad e, šis tas pasikeitė. Tiesa, visų pirma, vertimas. Visų pirma, iš pradžių buvo problemų dėl vertimo į rumunų kalbą. Vasario 16 dieną buvo pasiūlyta data balsavimui ir ko gero niekas tam neprieštaraus. Aš norėčiau pasveikinti ir naujus narius. Galbūt jie ne visi čia yra, bet jeigu yra, tai prašau atsistoti. Visų pirma, tai yra ponas Giurk, jo salėje nėra. Toliau Salvator Sėdoje Labart, taip pat jo čia nėra. Andrijas Barija. Amelija Andersdotter. Lorenzo Fontana. Na, tiesiog puikia pradžia. Gerai. Yra ir naujų pakaitinių narių. Zofija Mazej Kukovič, Žan Ruota, Džino Trimatera. Taigi, išvardinau naujus komiteto narius. Taigi buvo nuspręsta, kad šie nariai prisijungs prie mūsų komiteto. Deja, šiandien jie nerado laiko pas mus atvykti. Uh, Kadangi jų nėra, tai nekils problemų ir dėl to, kaip jiems reikėtų balsuoti. Dėl trumpo klausimo. Tomas Vinje. Jo šiandien nebus. Jį pakeis ponas Adriani Ferti, Lenkijos ministras, ponas Igor Ostrovskiai. atvyks pas mus. Na, o kalbant apie dešimtą darbo tvarkės klausimą, tai prie mūsų prisi... negalės prisijungti ponas Valdemar Pavlak. Jį pakeis ponas profesorius Kaliski. Toliau 13 darbo tvarkės klausimas, vėlgi taip pat Magdalena Gai. Pas mus atvyks, tačiau uh, pats ministras Michael Boni negalės atvykti. Taigi tiek šiandien, tiek rytoj e, daugelį ministrų atstovaus kiti asmenys. Ir dabar jau net ir prieštarautumėte, to pakeisti nebeįmanoma. Toliau galima pereiti prie kito darbo atverkės klausimo, dirbkime sparčiai, kad liktų laiko diskusijoms. Tai yra trečias klausimas šeštosios aplinkos veiksmų programos persvarstymas ir septintosios aplinkos veiksmų programos prioritetų nustatymas. Pane Gutierės Kortinės yra nuomonės referentė, jai visų pirma žodį ir suteiksime, paskui suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, jeigu tokių bus. Taigi, žodis jums, mėla kolegė. Senor prezidente, yo me agradezco que me hayan dado. Ačiū, panė pirinkė. Dėkoju, kad suteikėt galimybę man renkti šią nuomonę. V... Man teko 2002 metais būti šešėlinė pranešėja, kai buvo diskutuojama dėl šeštosios aplinkos programos, tad galiu ir palyginti padėtį tada ir dabar. Vieną dalyką išskirčiau kaip tikrai svarbų reikalas tas, kad e, aplinkos e, generalinio direktorato struktūra ir kompetencijos e, dabar yra pertvarkytos. Dabartinėme direktorate labai akcentuojama klimato kaitos problematika. Čia mūsų komitete mes to norėjome, tačiau apskritai e, kompetencijos rytis e, nėra ypatingai aiškiai apibriešta. Taigi, pirmiausia, bio įvairovė ir čia e, Envi generalinis direktoratas dirba šitoje srityje, viską, kas susiję su dirba, natūra 2000, vandeniu. Turime šiais metais e, pateiktą e, darbų programą, programą skirtą vandens metams ir taip toliau. Ir aš e, vis tik tai turiu pastebėti, kad tai, kad iš direktorato išimta klimato kaitos, problematika paliko e, tam tikrų pasiekmių direktorato darbui. Savo nuomonėje stengiausi susitelkti ties galimomis potencialiomis problemomis. Ir e, turiu pasakyti, kad e, dokumentas, e, kurį svarstame, yra labai abstraktus, teoriškas, e, be labai aiškių įsipareigojimų. Tuo tarpu mums norisi žinoti, kaip bus numatyti planai gyvendami, kokių bus imamasi apčiuopiamų priemonių to generalinio direktorato darbe. Man regis, kad generalinis direktoratas pritrūko tam tikros vaizduotės ir trūksta jame lyderiavimo. Viena iš pagrindinių temų ir aš ją kaip tokia ir pateikiu savo sąrašę. Ir aplinkosauginio poveikio taisyklių vaidmuo. E, visi struktūriniai fondai, visi pagrindiniai projektai priklauso nuo poveikio aplinkai įvertinimo. E, tos taisyklės e, vis griežtėja, bet ar iš tikrųjų viskas tinkamai daroma? Ar iš tikrųjų visas įmanomas poveikis yra apriepiamas ir aptariamas, pavyzdžiui, e, poveikis kraštovaizdžiui, vizualus poveikis. Peticijų komitete gauname daugybę peticijų, kuriuose kalbama, pavyzdžiui, apie e, norima nutiesti kelią, kuris e, gali padaryti didelės žalos archeologiniams e, kasnėjimams radiniams. Bet e, komisija tokiu atveju nusiplauna rankas, sako, ne, čia ne mūsų kompetencijos rytis. Tai rodo, kad jie nelabai gerai supranta tam tikras vertybės. E, dar viena tema, kuri e, vėl ir vėl pasikartoja, tai yra e, vėjo jėgainių plitimas ir jų poveikis. Kitaip sakant, kokias vietas parenkame toms vėjo jėgainėms. Taip, reikia mums elektros energijos, bet e, neturėtų būti kažkokios automatinės sisteminės įgyvenimo e, e, sistemos čia. Taigi, įgyvendami direktyvą turime žiūrėti į visus aspektus, tokius kaip ir kraštovaizdį. Prieš dešimt metų galbūt tai nebuvo aktualu, o dabar vis labiau ir labiau aiškėja, kad uh, žmogus ne vien duona gyvas. Kraštovaizdis, pavyzdžiui, yra labai svarbus turizmui. Dabar dėl uh, Natūra 2000 uh, programos. Ir čia viena iš didžiausių ES nesėkmių uh, yra susijusi su tuo, kad viskas buvo sutelkta į saugojimą. Buvo nustatoma tam tikri procentai, uh, kuriuos e, reikėtų saugoti. Tačiau, e, tarkim, kai kalbame apie saugomą dirvą ar žemę, tai yra įmanomi ir našesni tos žemės panaudojimo būdai. Mes uh, Žinome, kad, e, pavyzdžiui, medžiotojai Ispanijoje miškuose palieka e, rezervuarus vandens, kad turėtų iš ko atsigerti paukščiai. Aš manau, kad Natura 2000 e, įgyvenimas neturi remtis vien tik tai draudimais. E, reikėtų sustelkti ties e, žemės dirbožėmio geresnių valdymų, kad ji būtų našesnė, reikia įtraukti visus suinteresuotusius tai daryti komisija privalo turėti labai aiškę e, darbų programą, kuri remtasi ne vien tik tai draudimais, bet ir numatytų e, programos įgyvendinimo konkrečius būdus. Man teko būti pranešėję rengiant e, dirbožėmą direktyvą, nieko iš to, kaip jūs žinote, neišėjo, nes buvo valstybių narių, kurios užblokavo tai remdamosi subsidiarumo principu. Bet e, mums reikia kažkokių taisyklių, žiūrint, e, kad e, dirba nebūtų teršiama, kad nebūtų netinkamose vietose statomi keliai, kad nebūtų teršiami vandens telkiniai, kad nebūtų nuošliaužų su, sukurta ir taip toliau. Pavyzdžiui, Prancūzijoje pagal įstatymą negalima statyti, užsimti statybą tam tikrose zonose, erdvėse. Ir tai yra gerai. Iki 2050-ųjų į, į tokias problemas turime žiūrėti holistiškai, globaliai. Tarkime, kai kalbam apie pesticidus, tai e, dažniausiai e, turime galvoj fungicidai, tačiau jeigu pažiūrėsite į ES e, žemėlapį, tai pamatysite, kad pietuose daugiausia žalos atneša būtent vabžiai. Taigi e, tikrai yra neveiksminga bandyti taikyti e, vienodas priemonės visiems, neatsižvelgiant į specifiką. Nes sąlygos iš tikrųjų gali būti labai įvairios. Na ir e, dar vieną dalyką norėčiau paminėti, galbūt ir pamenate, kai e, rengiant e, dokumentą dėl LIFE programos e, autorėmis buvo paskirtos penkios moterys. Tai labai plati programa, e, kuri numato ir visą virtinę projektų. Per pirmąjį programos svarstymą komisija e, E, sudarė įspūdį, kad LIFE programa bus nacionalizuota, kiekviena valstybė narė ims veikti atskirai ir tada įvyko tas e, vadinamasis moterų sukilimas. Mes visi, visos sukilome ir pasipriešinome, sakydami, kad LIFE yra pagrindų europinė programa ir kad e, vietos valdžia, mokslininkai, nevyriausybinės organizacijos privalo tai suvokti, privalo būtent tokią ją ir matyti, kaip europinę. Kad e, nereikėtų už tuos pačius mokslinius tyrimus mokėti keturis kartus. Ir e, aštuonis mėnesius mes kovojame su komisija ir sugebėjome, sugebėjome laimėti, o dabar jau matome gana gerus live programos rezultatus. Uh, ir didžiausia sėkmės pasiekė e, transnacionaliniai projektai. Nes kai gandrai migruoja, jie neklausia, e, virš kurių valstybių narių jie migruoja, jie skrenda. Taigi LIFE programa turi išlikti tarptautinė. Žinoma, labai svarbu užtikrinti gerą valstybių narių e, koordinavimą, veiklos koordinavimą vadovaujant e, komisijai. Na ir pagaliau dėl vandens. E, dėkui Dievui, turime puikų dokumentą, pagrindų direktyvą dėl vandens. Tačiau E, tai tik dalis viso darbo e, vandens valdymo reikalai, e, pažeminių vandenų reikalai dar nėra išspręsti. Dabar turime veiksmų planą, vadinamąjį blueprint. Tai prisideda prie to, kaip įgyvendinamos uh, vandens švaros taisyklės. E, tačiau, kai kalbam apie vandens perdirbimą, apie vandens švarą, e, turime dirbti toliau, plačiau, turime galvoti apie globalę perspektyvą, apie sklaidą. E, paprastų sprendimų čia negali būti. E, nudruskinimas, pavyzdžiui, džiaugtis vien tik tai tuo, kad e, yra tokia įranga, e, neverta, nes ta išgarinta druska paprastai yra vėl gražinama į jūrą ir, ir sukuria naujų problemų. Tad e, aš raginu komisiją, kad ji formuotų integruotą vandens politiką ir žiūrėtų į visą vandens e, ciklą. Reikia galvoti apie kritulius, e, reikia galvoti, kas su vandeniu vyksta toliau tame cikle, turime daugiau sustelti ties požem, požeminio vandens problemomis. Tik tai e, požeminio vandens tinkamas e, valdymas leis mums, pavyzdžiui, pasinaudoti e, skalūnių dujų galimybėmis. Taigi, pabaigai. E, manau, kad prieš generalinį direktoratą yra iškilę dideli uždaviniai. Ir e, juos sprendžiant, e, direktoratas turėtų užimti holistinį požiūrį besiremianti mokslo tyrimais. E, tadgi, taigi problema yra daug platesnė negu vien tik tai praktinis veikimas. Labai ačiū, mėla kolegė. Aš norėčiau pasiteirauti, ar norėtų pasisakyti šešėliniai pranešėjai. Beje, jų salėje net nėra. Gal šiaip kas nors norėtų pasisakyti? Galbūt komisija norėtų ką nors paaiškinti, jeigu tai prašom. Prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu trumpai. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai už labai vertingus pasiūlymus. Gal vienas toks paaiškinimas tik tai. Uh, visos aplinkos veiksmų programos, kaip žinote, yra labai svarbios e, orientuojant aplinkos politiką ir užtikrinant, kad dėmesys būtų sutelktas į svarbiausius pasikeitimus ir aišku. Pradėjome nuo 15, dabar turim 27 valstybės narės, kuriuose vykdoma aplinkos veiksmų programos kadangi buvo tiek daug pasikeitimų ir veiksmų programos taip pat buvo keičiamos gyvenimo metu, reikia suprasti, ką, ko yra pasiekta šeštąją veiksmų programą prieš perint prie septintosios veiksmų programos ir kaip pranešė ir sakė, turime dar galimybę įrodyti, kad mm, yra galimybių vaizduotėjai pasireikšti ir aplinkos veiksmų programos kontekste. Ir norėčiau tarti keletą žodžių dėl to, ką jūs pasakėte. Tikrai norime, kad kit ta veiksmų, aplinkos veiksmų programa būtų sutelta į pagrindinius prioritetus. Mes norime, kad būtų didesnis įsipareigojimas iš valstybių narių įgyvendinti uh, tuos planus ir įdėkti integruotą požiūrį, ką ir parlamentas aptars. Ir aišku, mes norime, kad tos aplinkos veiksmų programos iš esmės prisidėtų prie uh, išteklių taupimo politikos įgyvendinimo. Kas yra svarbiausia, kaip pranešėja čia ir pasakė, būtent yra buveinių vandenilinių ir dirbožėmio apsaugos klausimai, taip pat tai, ką jį pasakė dėl vandens išteklių. Ir tikrai mes norime laikytis integruoto požiūrio, kaip jį ir pateikė argumentus, kas, kad tai yra labai svarbu ir mes tikimės, kad septintoji aplinkos veiksmų programa būtent tai leis užtikrinti ir atitinkamai pranešėja mm, savo nuomonėje raštu labai aiškiai išsakė raginimą užtikrinti finansavimą aplinkos politikai, ir tam mes pritarėme taip pat. Labai svarbu ir LIFE, aišku, plus programą gyventi, bet ir kitas programas, kas yra labai svarbu, kad visos tos programos e, užtikrintų sinergiją 2020 e, metų mokslo tyrimų programa, e, naujo horizonto programos ir taip toliau. Ir visa tai, kas yra skirta užtikrinti didesnį biologinę įvairovę, dirbožėmio ekosistemų apsaugą ir taip toliau, ypač dėl vandens paskutinis momentas, manau, kad e, tas blueprint, e, tas pagrindinis planas, kuris bus parengtas greitai, manau, atsakys į pagrindinius klausimus, kuriuos jūs iškėlėte būtent dėl dabartinio teisės aktų gyvenimo, kaip mes galėtumėm geriau vandens politiką integruoti į kitų politikų sritis ir užtikrinti, kad turėtumėm reikiamas žinias, reikiamą informaciją, kad būtų galima atitinkamai orientuoti veiksmus pagal tai, jeigu reikia. Jūs kalbėjote apie vandens naudojimo efektyvumą, prisekant prie klimato kaitos ir kitų iššūkių ir tai irgi bus sudėta į mūsų dokumentą. Ačiū, pirmininkė. Gut, dann. Ačiū. Norėčiau Jums padėkoti už pasisakymą, nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio. Dėl to galime. Tiesa, dar kolegė Gutierrez norėtų pasisakyti, prašom. Tik viena papildoma pastaba dėl biologinės įvairovės. nesugebėjimas įgyventi biologinės įvairovės tikslų yra paremtas tuo, kad mes parinkome netinkamą formuluotę. Pakelkite ranką, kas suprantate, ką reiškia biologinė įvairovė. Skamba gražiai, bet niekas nesupranta, kas už tų žodžių slypi. Aš manau, kad biologinė įvairovė mes turime išskaldyti į pagrindinius aiškius dalykus. Tai yra, pavyzdžiui, vabždžiai, sertifikavimas, gyvūnai, paukščiai klimato kaita. To, pavyzdžiui, tai, kad mes turime vis mažiau paukščių rūšių ir panašiai. Manau, kad mes turime žiūrėti į konkrečius dalykus ir vadovautis pedagogiškų požiūrių. Taip mes turėtumėm žiūrėti naują programinį laikotarpį, kad viskas būtų aišku. Pavyzdžiui, moky, ar mokyklose yra mokomi vaikai, kad paukščiai lesa vabžius ir kokie tai turi, kokiu padariniu tai turi taip toliau. Kolega noastră pentru acest raport și... Ačiū pirmininkė. Alături de dânsa în toate ideile pe care le-a promovat. Noriu pasveikinti pranešėją su puikiu tokiu dokumentu ir pritarti jos išsakytoms mintims. Noriu tik tai pridurti vieną pastabą. Manau, svarbu yra laikytis šių principų, kadangi mm, kai kurios valstybės narės biologinė įvairovė laiko kažkokiu nenormaliu dalyku. Pavyzdžiui, mano šalyje, Rumunijoje, yra didžiulių uh, kasybos, kalnakasybos projektų. Tačiau realiai, pažiūrėjus, tai yra nusikaltimai gamtai. Aš, pavyzdžiui, Rošemantaną paminėčiau aukso kasyklą, tai yra didžiulis projektas rengiami planai gali padaryti didžiulės neatitaisamos žalos. Ir jau yra pradėti kirsti medžiai senuose miškuose. Ir taip toliau. Aš pabrėžčiau prevenciją ir kontrolę. Būtent tai turėtų daryti komisija. Ji turi užkirsti kelią e, gamtos e, griovimui. Gut, dann darf ich mich bedanken, darf diesen Tages. Labai ačiū, tuo ir baigime šį darbo tvarkės klausimą. Dabar dar turime šiek tiek laiko, nes be 15.04 turėtų prasidėti trumpas klausimas, taigi siūlau padaryti trumpą pertraukėlę. Ar sutinkate, galite nueiti išgart kavos, ar šiaip ką nors gražaus nuveikti. Taigi be 15 pradėsime vėl Trumpas klausimas prasideda be 15.4, o dabar pertrauka. Ladies and gentlemen, darf die Sitzung. Ponios ir ponai, teskime posėdį. Mes susitarėme, kad e, surinksime trumpą klausimą tema konkurencinga skaitmeninė bendroji rinka, elektroninė vyriausybė kaip pradininkė. Kolegė Tikau yra kompetitinga mūsų komiteto pranešėja. Taip pat į šį klausimą pakvietėme ir ekspertus, sveikinuosi su jais visais, beveik visi jie jau yra salėje. Na ir negaiždami pradėkime. Iš karto norėčiau suteikti žodį poniai Tikau, tam, kad išsakytų įžanginės pastabas. Taigi, prašom, kolegė Tikau, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ekspertams, kurie priėmė mūsų pakvietimus į šį klausimą. Man atrodo, kad klausimo tema iš ties labai svarbi. Elektroninė vyriausybė yra būtina norint sukurti elektroninę vidaus rinką. Dėl to aš su nekantrumu laukiu visų šių ekspertų pasisakymų šiandieną. Mes rengiame pranešimą apie elektroninę vyriausybę, kuri yra būtina norint sukurti elektroninę vidaus rinką. Taigi, ekspertų pasisakymai tikrai labai pravers rengiant šį pranešimą. Ekspertai pristatys įvairius aspektus susijusius su elektroniniu valdymu, elektroninė vyriausybė. Ekspertai papasakos, kokia yra dabartinė situacija, kokie iššūkiai kyla tiek valstybėse narėse, tiek ir europinių lygmenių. Mes iš tikrųjų norėtumėm, kad būtų tarpusavę suderintos elektroninės vyriausybės paslaugos. Taip pat mes kartu norėtumėm aptarti tuos veiksnius, nuo kurių priklausys elektroninės vyriausybės ir jos paslaugų sėkmė. Šiandien mes kalbėsime apie komunikacijos tinklus, būtinas komunikacijos sistemas o taip pat apie informacinės sistemas, kurių mums reikia. Taip pat mes pakalbėsime apie tai, kaip elektroninio valdymo paslaugos plėtojamos ne tik ES, bet ir už jos ribų. Mes aptarsime teisės aktų pagrindą, kuri šiuo metu egzistuoja Europoje, kalbėsime apie pagrindų direktyvą ir apie jos perkelimą nacionalinę teisę. Taip pat šiek tiek e, pakalbėsime ir apie elektroninį parašą bei elektroninio parašo pripažinimą e, abipusių pagrindų ES, o taip pat ir bendraujant su trečiosiomis šalimis. Taip pat kalbėsime apie elektroninę tapatybę. Ir dar taip pat norėčiau pridurti, kad nuo 2001 metų mes puoselėjome ambicingą planą kad elektroninio valdymo paslaugos įsigalios 2003 metais. Komisija pateikė apie 20 pasiūlymų dėl elektroninių paslaugų. 10 pasiūlymų buvo susijęs su įmonėmis, o kiti 12 su verslo aplinka. Kai kurios paslaugos yra išties labai svarbios. Čia aš kalbu apie viešųjų įsigijimą elektroninės sistemas. Na ir nuo pat jų veikimo pradžios tokios sistemos suteikia galimybę ir mokėti mokesčius naudojantis tokiamis elektroninėmis sistemomis. Taip pat čia reikėtų paminėti ir išmanesias transporto sistemas bei išmaniuosius energijos tinklelius. Taigi elektroninio valdymo sistemų taikymas ir naudojimas yra išties labai platus, apimantis daug sričių. Ir dėl to, man atrodo, labai svarbu pakalbėti apie naujus teisės aktus, o taip pat ir dabartinių teisės aktų keitimą. Tokiu būdu užtikrintumėm geriausią elektroninio valdymo paslaugų plėtojimąsi. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie naują infrastruktūrą skirtą komunikacijai ir informacijos mainams. Taip pat noriu paminėti ir elektroninių valdymo sistemų saugumą, elektroninių valdymo sistemų abipusį pripažinimą bei elektroninę tapatybę. Čia norėčiau paminėti, kad komisija kitais metais ketina pateikti pasiūlymą dėl elektroninės tapatybės. Taip pat uh, Savo pranešime mes kalbėsime apie elektroninio valdymo paslaugų e, vertinimo kriterijus. Kaip jau matote, mūsų pranešime paminėti trys pagrindiniai dokumentai, tai yra komisijos komunikatai. Vienas komunikatas yra susijęs su elektroniniu sąskaitų išrašymu, pateikimu Šiuo metu sistema taikoma savanoriškų pagrindų visoje Europos Sąjungoje. Taip pat noriu paminėti komisijos komunikatą dėl elektroninio valdymo, bei yra dar vienas komisijos komunikatas dėl tarpusavio suderinamumo, kai kalbame apie elektroninio valdymo paslaugas. Taigi komisija yra pateikusi tris dokumentus. Labai svarbu tuos dokumentus aptarti ir taip pat įvertinti dabartinę situaciją aptarti, kaip įvairios valstybės narės jau dabar dėgia elektroninio valdymo paslaugas. Taip pat svarbu išsiaiškinti ir kokios kliūtis kyla plėtojant elektroninio valdymo paslaugas. Kokios kliūtis kyla elektroninio, norint suderinti tarpusavį elektroninio valdymo paslaugas įvairiose valstybėse narėse. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tos veiksnius, kurie galėtų skatinti naudotis elektroninio valdymo paslaugomis ir jas dėkti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad sausio pradžioje pranešimą jau atiduosime vertėjams, na, o vasario šeštą dieną į tre komitete pranešimą aptarsime. O paskui, vasario 15 dieną, lauksime jūsų pakeitimų. Vasario 15 yra paskutinė diena pakeitimams pateikti. Aš tikiuosi, kad šis trumpas klausimas, o taip pat ir Europos parlamento pranešimas dėl skaitmeninės bendrosios rinkos, padės ES įveikti tas kliūtis, su kuriamis šiandien susidurėme ir dėl kurių elektroninio valdymo paslaugos dar nėra visiškai tarpusavėje suderintos tarp valstybių narių. Taigi tiek, dabar išklausykime, ką pasakys ekspertai, nes tik visi kartu mes galime pasiekti šio ambicingo pranešimo tikslus. Šis pranešimas bus tvirtas pagrindas tolimesniam elektroninio valdymo paslaugų plėtojimo ES. Taigi tiek. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Žuan Aregui McGillian. Jis dirba Europos komisijoje atsakingas už valdymo ir viešasias paslaugas. Prašom, žodis jums. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you also. Ačiū pirmininkė. Ačiū už suteiktą galimybę šiandien kalbėti šiuose klausimuose. Ačiū poniai Tikal. E, įdėmiai klausiausi jūsų įžango žodžio. Tai, ką jūs pasakėte, atitinka ir komisijos nuomonė dėl to, kokia svarbi yra elektroninė vyriausybė, kaip svarbu yra plėtoti skaitmeninę bendrą rinką. Esu parengęs keletą skaidrių, jos tuoj pasirodys ekranuose. Ir kaip jau sakiau, labai džiaugiuosi šią galimybę būti šiandien čia. Labai tikiuosi, kad uh, mano pasisakymas leis jums sudaryti aiškesnį vaizdą, e, susiformuoti aiškesnę parlamento nuomonę dėl elektroninės vyriausybės kaip bendros rinkos pirmtakės. Aš kalbėsiu apie ES veiksmų planą, kuris buvo patvirtintas prieš vienerius metus. Praeitą savaitgalį šventėme pirmasis e, šio veiksmų plano metinės. Kai tik pasirodys skaidrės, tęsiu savo pasisakymą. Uh, uh, Štai dar vienas pavyzdys, kaip svarbu užtikrinti tarpusavio uh, suderinamumą taip pat ir kai eina kalba apie skirtingas institucijas. Štai. Labai ačiū. Taigi visų pirma, kodėl mums reikia nuo elektroninės vyriausybės veiksmų plano? Mes turėjome 2006-2010 metų tokį planą, visos valstybės narės padarė aiškios pažangos, plėtojant elektroninės vyriausybės strategijas, užtikrinant, kad paslaugos veiktų internetu ir taip toliau. Tai reikia mums dar vieno tokio plano. Mes galvojame, kad yra keturi pagrindiniai iššūkiai plėtojant elektroninės vyriausybės paslaugas ES, kurių anksčiau nebuvo ir jie būtų tokie. Visų pirma, auga poreikis, kad didesniam atvirumui, skaidrumui iš e, administracijos pusės, kad e, įstaigos labiau atsivertų, yra vis didėjantis poreikis e, užtikrinti piliečiams, įmonėms didesnės galės. Taigi matome, jog kinta santykis tarp valdžios institucijų ir piliečių ir verslo. Turi būti keičiamas būdas, kaip to, jie mus valdo. Ir dar vienas svarbus prioritetas yra tai, kad turime sustiprinti bendrą rinką, vidaus rinką, skaitmeninę vidaus rinką, bendrą rinką. Ir valstybės narės ir komisija supranta, jog plėtojant elektroninės vyriausybės sistemas, dėgiant naujus sprendimus, uh, kol kas tai darėme izoliuotai vieni nuo kitų ir sukūrėme iš tikrųjų um, naujų kliūčių um, bendroje rinkoje ten, kur anksčiau fizinių tokių kliūčių nebuvo. Taigi, iš esmės reikia ištaisyti tą padėtį. Na ir galiausiai. Atsižvelgus į dabartinę finansinę situaciją, uh, Dėl mūsų visų interesų labai svarbu užtikrinti, jog valstybinis sektorius būtų tvarus, efektyviai veiktų ir atitiktų 21 amžiaus lūkesčius. Matome, kad bent jau per, per pirmosius dviejus metus buvo didžiulis politinis pagreitis sukurtas, uh, remiant tuos pasikeitimus, kaip jau sakiau, realiai iš mūsų pusės pradėtas elektroninės vyriausybės veiksmų planas praeitais metais, pradėtas įgyvendinti ir buvo ministrų deklaracija 2009 metais Malmo parengta visų valstybių narių ministrai parodė politinę valią, paremė mintį, jog reikia naujo elektroninės vyriausybės veiksmų plano Taip pat ir verslas paremė mūsų planus, tai labai svarbus mūsų visų veiksmų dalyvis. Taip pat buvo pirmas iki ir piliečių deklaracija parengta. Aišku, to ir buvo galima tikėtis, tai buvo visiškai logiška, kad buvo, piliečiai pabrėžė tai, jog svarbu suteikti daugiau galių piliečiams ir verslui ir užtikrinti reikia valdžios įstaigų skaidrumą ir atvirumą. Todėl buvo nubriežti keturi politiniai prioritetai. Visų pirma, vartotojo galių stiprinimas, bendros rinkos stiprinimas, elektroninės vyriausybės efektyvumo ir veiksmingumo užtikrinimas ir prielaidų sukūrimas, kad visa tai, ką jau paminėjau, tinkamai veiktų. Tos prielaidos tai yra tapatybė, e, skaitmeninis parašas ir taip toliau, naujųjų technologijų panaudojimas, kai tik jos atsiranda rinkoje, kaip kad pavyzdžiui debesų kompiuterija ir taip toliau, tam, kad ta vizija, kuri buvo įtvirtinta Malmo, galėtų būti gyveninta. Toliau kitoje skaidrėje matome e, ryšius tarp Malmo deklaracijos ir skaitmeninės darbo tvarkės Europai. Matome elektroninės vyriausybės veiksmų planas. Tarnauja abiems ponams, jeigu tai būtų galima pasakyti. Matome keturis prioritetus, kurie plačiau čia išdėstyti. Matome pirmasis prioritetas Ką reiškia didesnės galios piliečiams ir verslui? Tai reiškia, kad mm, būtų paslaugos suteltos į vartotoje, kad jos būtų personalizuotos, visiems prieinamos. Ar jūs gerai matote skaidrės? Geriau nei aš. Toliau paslaugų parėmimas bendradarbiajimo principų, tai yra, kad būtų valdžios duris ir langai atverti trečiosiams šalims, kad ir trečiosios šalis galėtų projektuoti ir teikti elektroninės pasl vyriausybės paslaugos, tai yra būtų e, pilietinė visuomenė, verslas ir taip toliau. Mes turime pripažinti tai, jog yra daug sukaupta žinių, yra daug talento trečių šalių rankose, ne visuomet elektroninė vyriausybė, ne visuomet vyriausybė žino, valdžios sektorius ne visuomet žino visą tai, kas yra svarbiausia ir mes, manau, galime būtent pasiremti bendradarbiavimu su um, visuomenė ir pasinaudoti tais pranašumais. Toliau informacijos uh, pakartotinis panaudojimas kad būtų galima užtikrinti, jog valdžia būtų atviresnė, skaidresnė ir kad būtų sukurtos verslo galimybės įvairios. Uh, Tai reiškia, kad mm, valstybinio sektoriaus informacija galėtų būti panaudota tų, kas e, kūrė tas paslaugas, e, toliau paslaugoms kurti, kad būtų galima užtikrinti didesnį skaidrumą kad būtų galima sudaryti pala, paprastesnės, palankesnės sąlygas piliečius įtraukti į teisės aktų leidybą, administravimo darbus ir taip toliau. Tai yra, kad visi būtų geriau įtraukti tos procesus. Uh, Antras prioritetas - vidaus rinkos stiprinimas. Minėjau tas kliūtis, kurias reikia šalinti. Taip, tai yra faktas, kad elektroninė vyriausybė skirta palengvinti mūsų gyvenimą. Porą klavišo paspaudimų ir štai procedūra visa baigta. Galbūt valstybės narės viduje taip ir yra, tačiau jeigu norime tą patį padaryti kitoje valstybėje narėje, kartais tai būna netaip jau ir paprasta, kartais būna daug sunkiau nei padaryti tai popieriuje. Taigi mes norime, kad elektroninės vyriausybės paslaugos be kliūčių veiktų per sieną, kad galėtų už, būtų užtikrintas asmenų judumas, kad piliečiai, studentai ir taip toliau galėtų judėti po ES dar paprasčiau nei anksčiau, kad jie galėtų. Mm, gyventi kažkur kitoje valstybė narėje, dirbti ir pasiremti elektroninės vyriausybės paslaugomis tai per internetą. Uh, Ir paskutinis momentas, aišku, paslaugos per sieną. Tai buvo veiksmų plano vienas iš tikslų, kad iki 2015 metų turėtumėm visą eilę paslaugų, kurios veiktų per sieną ir kuriomis būtų galima pasinaudoti internetu. Toliau efektyvumas ir veiksmingumas, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad norėtumėm daugiau žinoti uh, apie tai, kaip informacinės ryšių technologijos ir elektroninė vyriausybė keičia visus procesus vyriausybėje, valdžios institucijose. Tai yra, aišku, elektroninė vyriausybė, tai ne vien tik tai interneto svetainė, ne tik tai formos, kurias galima užpildyti internetu. Jeigu mes norime, kad efektyviai veiktų elektroninė vyriausybė, reikia mums iš esmės galbūt pergalvoti, pakeisti um, valdžios įstaigų darbą. Aišku, elektroninė vyriausybė turi mažinti administracinę naštą. Akivaizdu, kad jie turi prie to tikslo e, siekimo prisidėti. Taip pat reikia siekti ir žalesnės vyriausybės tokiu būdu, kadangi mažiau reikės skirti, mažiau kelionių reikės, mažiau popieriaus sunaudoti reikės ir taip toliau. Ir paskutinis elementas kuris yra svarbus tiems ankstesniems trims tikslams, tai yra prielaidos, aišku, atvira, atvira specifikacija, kad būtų ir kad būtų tarpusavio sudarinamumas užtikrintas, toliau, kad pagrindiniai galinantis momentai būtų užtikrinti, tai yra skaitmeninis parašas, tapatybė ir taip toliau. Ir, aišku, inovatyvios visokios novatoriškos įvairios uh, technologijos sprendimai elektroniniai vyriausybei. Dabar komisija kokios turi priemonės, kaip žinote, elektroninė vyriausybė šioje srityje komisija kaip, kaip tokios formalios kompetencijos teisės aktų leidybos iniciatyvos neturi, tačiau e, valstybės narės nusprendė, kad vis tik tai tai yra strateginės svarbos rytis ES ir valstybės narės nori bendarbiauti šioje srityje siekdamos e, tam tikrų bendrų tikslų. Taigi turime atitinkamus politikos instrumentus, tą minėtą veiksmų planą, turime ministrų konferencijas, turime aukšto lygio politinį palaikymą tokiu būdu. Mm, prieš mėnesį e, Poznaninėje vyko šeštoji jo ministrų konferencija, taip pat yra e, keičiamasi pažangiaja praktika, e, standartai bendri lyginami ir nustatomi. Yra, aišku, ir finansinių priemonių, kurios leidžia mums tai užtikrinti. Visų pirma, aišku, mokslo tyrimai, septintoji mokslo, e, pagrindų programa. Turime tikslą dėl informacinių ryšių technologijų valdymui ir politikos suformavimui. Taip pat inform per politikos rėmimo programą informacinių ryšių technologijos čia ypač galime panaudoti uh, technologijas ir pas, toliau kita skaidrė e, yra kaip stiprinti bendrą rinką, kokie yra prioritetai, e, sprendžiant svarbiausius iššūkius, aišku, užtikrinant, kad paslaugos per sieną veiktų sklandžiai, be kliūčių, kad būtų galima suderinti bendrą sąrašą valstybinio sektoriaus paslaugų, kurios būtų teikiamos per sieną, kad būtų galima užtikrinti taip pat ir tarpusavio suderinamumą tarp skirtingų valstybių narių sistemų ir toliau kita skaidrė. Vėlgi norėjau pabrėžti um, skaitmeninės darbo atverkės Europoje du veiksmus. Tai yra uh, skaitmeninis parašas ir tapatybė, tai yra trečias veiksmas ir šešioliktas veiksmas yra mm, elektroninio identifikavimo arba tapatybės nustatymo tarpusavio pripažinimas. Man atrodo, tai yra labai svarbus elementai ir tiek būtų mm, nuo manęs. Ačiū. Labai ačiū. Ačiū už sutiktą informaciją komisijos vardu. Dabar, jeigu turite kokiu nors klausimu, turite progos juos pateikti. O jeigu ne, tai eikime prie antro diskusijų etapo. Turėčiau tris trumpas pastabas ir tris klausimus. ES teoriškai labai aktyviai skatina elektroninė vyriausybė dar nuo 2005 metų tam skirtos programos. Yra e, parengta nemažai e, studijų įvairios valstybėse narėse apie elektroninę vyriausybę, tačiau praktikoje daugelį valstybių narių rezultatai nėra labai įspūdingi. E, daugelį E, Daugelį šalių e, IRT e, toli gražu nepadeda kovoti su biurokratija. Tikriau sakant, tie nauji modeliai remiasi tais pačiais biurokratiniais modeliais. Vadinasi, mes naudojame naujasias technologijas papildomai biurokratijai sukurti. Man atrodo, kad e, vyriausybės e, elektroninės paslaugas būtų viena iš paskatų, svarbesnių paskatų e, mūsų piliečiams naud, pradėti naudotis internetu. Tad e, jeigu to neįvyks, e, tai mūsų elektroninė darbo tvarkė ir jos vizija būtų tiesiog nulinės. Čia aš turiu keletą klausimų. Kaip jūs vertinate e, valstybių narių elektroninių paslaugų naudojimą ir prieinamumą. Antra, ar iš tikrųjų e, produktų ir paslaugų elektroninė vieninga rinka pasistengta sukurti, e, pasinaudojant vyriausybių pastangomis. Ir ar buvo įgyvendinti užsibriežti tikslai šitoje srityje ir kokie yra numatomi tikslai ateičiai. Pone Tykau. Dėkuoju, pane pirmininkė. Ir aš norėčiau paklausti pono Aregi, kokiais e, finansiniais ištekliais galima bus naudotis kitoje daugiametėje finansinėje programoje nuo 13 iki 20 metų. Ir aš čia kalbu ne apie nacionalinį lygmenį, bet apie e, tarpusavės derinimumo užtikrinimą tarp valstybių narių. Turime programą Horizon 2020 e, Bet aš kalbu apie mm, kažkokias papildomas programas, e, kurios galėtų padėti elektroninės paslaugas e, išplėtoti. Dėkuoju, pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti prelegentui už jo pristatymą. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Ir e, galbūt jūs jau paminėjote kai kurias problemas ar klausimas, kuriuos aš ketinu užduoti. Kaip ten bebūtų, jūs e, priminėte keturis veiksmų prioritetus, kuriuos numato veiksmų planas. E, ir vienas iš jų yra geresnis koordinavimas tarp valstybių narių. Ir matote čia pažangos. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį vėl mūsų prelegentui atsakymams. Dėkui už pastabas ir už klausimus. Atsakydamas ponui Cukalės. Pasakysiu, kad e, elektroninės vyriausybės e, išmatuojamų tikslų srityje e, Anksčiau egzistavusioje programoje tokių aiškiai išmatuojamų tikslų te buvo išsikelta vienoje srityje, tai yra viešųjų pirkimų srityje. Kad 50 procentų e, įmonių galėtų pasinaudoti e, elektroninėmis galimybėmis uh, E, na, o apskritai e, elektroniniai viešieji pirkimai e, turėtų būti užtikrinti visų šimtų procentų. Reikia pasakyti, kad 2010 metais paaiškėjo, kad šis planas tai buvo įgyvendintas iš dalies. Tik tai 60 procentų viešųjų pirkimų buvo galima atlikti E, internetu. 2010 e, metų e, skaičiai taip pat rodo, kad užsibriežti planai, kad elektroninės vyriausybės galimybės pasinaudotų kuo daugiau piliečių, taip pat nebuvo pilnai įgyvendinti, tik tai apie 40 procentų tai galėjo padaryti 2010 metais. Numatoma, kad iki 2015 metų 80 e, procentų e, įmonių galės pasinaudoti elektroninės vyriausybės galimybėmis. E, dabar tas skaičius yra tik tai 65 procentai. Kaip mes galime pamatuoti elektroninės E, elektroninės vyriausybės e, galimybėmis, kaip ponia Tikau minėjo, e, elektroninės vyriausybės prieinamumas matuojamas nuo 2001 metų, ta metodologija, kuri naudojama tiems dalykams apskaičiuoti, rodo, kad uh, E, pasiekimai yra labai optimistiški, kitaip sakant, e, tarp valstybių nors ir yra tam tikros įvairovės, bet tas skaičius artėja prie šimto procentų ir tendencija yra tokia, kad naudojantis tais rodikliais galima pasakyti, kad e, visos valstybės pasiekė ženklios pažangos. Eurostatas e, renka duomenys apie tai, kiek žmonių e, pasinaudoja elektroninės vyriausybės galimybėmis. Kalbant apie finansinius išteklius, kuriuos turėsime nuo 2013 iki 2020 metų, komisija e, pasiūlė e, programą Connecting Europe, tai yra Horizon 2020 dalis, e, apima energetikos ryšių ir taip pat e, IRT e, tinklų plėtojimo programą ir tame pakete, kai kalbama apie informatiką ir ryšių technologijas, yra 90 4 milijonai, iš jų 9,2 atsiprašau, milijardo, 9,2 e, milijardo bus e, elektroninių paslaugų vystymui tarp įvairių skirtingų valstybių narių. E, komisijos pasiūlymai perduoti tarybai, parlamentui ir e, dabar kitose institucijose tie planai yra diskutuojami, aptarinėjami. Na ir e, dėl paskutinio klausimo, e, koordinavimas tarp valstybių narių. Iš tikrųjų, galbūt galėjau tai paminėti kaip penktąjį bendro veiksmų plano prioritetą. Tai yra nepaprastai e, svarbus aspektas susijęs su valdysena. Iš tiesų nieko e, negalėsime nuveikti, jeigu nepriversime valstybių narių veikti drauge per pastavosius keletą metų. Valstybės narės labai noriai e, bendradarbiauja, dirba drauge. Ankstesnėje strategijoje dirbo elektroninės vyriausybės e, pogrupis, dabar atsiranda elektroninės vyriausybės grupė, kurioje dirbs valstybių narių e, atstovai, e, kurie keisis patirtimi, vertins pasiektą pažangą, darys išvadas, ar tos pažangos pakanka, ar išlieka tebe galioti politiniai prioritetai, užsibriežti planų prieimimo metu. Taigi e, aktyvus koordinavimas iš tikrųjų e, bendro veiksmų plano e, viena iš svarbiausių sudėtinių dalių. Labai ačiū už suteiktą informaciją. Tuo ir baigime pirmąjį diskusijų etapą. Labai ačiū. Na, o dabar norėčiau į priekį pakviesti ekspertus dalyvausiančius kitame diskusijų etape. Tai yra ponas Katinat ir ponas Braine. ir tuomet tęsime posėdį. Jawohl, und wir, we will start just in a second. Netrukus tęsime diskusiją. kalbėsime apie elektroninės sąskaitas ir jų naudą. Mes labai džiaugiamės galėdami pasisveikinti su ponais Mišel Katinat ir Pieter Braine. Na ir šie būdų ekspertai mums pateiks informacijos, paskui mes turėsime klausimų. Visų pirma, ponas Katinat, prašom, pradėkite. Madame Tikau, Ačiū pirmininkė, ponė Tikau. Na, aš atstovauju dviem generaliniams e, direktoratams, tai yra įmonių ir pramonės, bet taip pat ir vidaus rinkos ir paslaugų direktoratams. Uh, Pirmoji mano mintis būtų, kaip prisidėti prie šios iniciatyvos, tai elektroninių sąskaitų, kad, jos, kad jį galėtų paskatinti užimtumo ir augimo, užimtumą ir augimą kad būtų galima padėti įmonėms sukurti sistemą, kuri būtų integruota ir visiškai skaitmeninė. Elektroninės sąskaitos E, yra tai, ką anglai vadina killer application. Labai svarbus yra verslo pasaulyje ir tai yra labai svarbu visai visų įmonių ekonominiai veiklai, ar tai būtų mažos ar didelės įmonės, jos gali padidinti jų efektyvumą, našumą, pagerinti jų apskaitą. Kad įmonės perėtų prie elektroninių sąskaitų aišku, reikia smarkiai pakeisti elektroninį pasaulį ir tai gali sustiprinti konkurencingumą ir efektyvumą be abejo, elektroninės sąskaitos gali sutrumpinti apmokėjimo terminus, sumažinti klaidų e, mastą, sumažinti kainą e, spausdinimui, e, popieriui ir taip toliau. Ir ta sistema gali būti visiškai integruota, kaip jau minėjau. Taigi galvojama, kad tik tai 10 procentų dabar sąskaitų, kurios, kurios kuriomis pasikeičia įmonės, yra pateikiamos elektroniniu būdu. Taigi lab, lab, yra tikrai m, mm, didžiulis čia potencialas, tačiau jis menkai išnaudotas. Vis dar išlieka didžiulės techninės e, kliūtis, kurias būtų galima išspręsti standartizuojančią sritį ir panaikinant kitas kliūtis, kurios kol kas riboja elektroninių sąskaitų naudojimą. Ir ką reikėtų padaryti, kad būtų galima sukurti palankės prielaidas elektroninėms sąskaitoms naudoti. Kaip žinote, 2010 gruodį komisija pas, patvirtino komunikatą dėl elektroninių sąskaitų, tai yra veiksmų planas, kad um, elektroninės sąskaitos būtų pagrindinis sąskaitų išrašymo būdas Europos Sąjungoje. Čia būtų keturi pagrindiniai prioritetai. Visų pirma, teisinis pagrindas, teisinė bazė, kad nebūtų diskriminuojamos elektroninės sąskaitos, kaip žinome dabar, kol kas sąskaitos yra nepalankios sąlygos yra nepalankios elektroniniams sąskaitoms išrašinėti labiau yra pirminybė teikiama popieriniams sąskaitoms. Aišku, labai svarbu galvoti apie MVI ir jeigu smulkus vidutinis verslas pereis prie elektroninių sąskaitų, tai aišku, pereis visas verslas prie tokių um, sąskaitų. Žinoma, būtina užtikrinti sistemų tarpusavio sąveiką, sudarinamumą ir ketvirtas ramsis čia būtų, aišku, bendros normos standartizavimas nuo šios ryties. Europos komisija dirba dėl šių visų veiksmų visose srityse ir tikrai jau yra padaryta pažangos visų pirma teisinės bazės kūrimo srityje per PVM direktyvą, kuri buvo patvirtinta 2010 metais, kuri panaikino bet kokią diskriminaciją bet diskriminacija elektroninių sąskaitų atžvilgių Palyginti su e, popierinėmis sąskaitomis taip pat komisija parengė ir e, paaiškinimus, rekomendacijas, kad būtų galima lengviau taikyti teisinę bazę, kad būtų galima paskatinti, kaip galima geriau perkelti tą teisinę bazę valstybėse narėse. Dabar kalbant apie elektroninį parašą, jūs žinote, kad dabartinė direktyva kelia tam tikrų problemų, taigi komisija ėmėsi peržiūrėti šią direktyvą 2012 metais. Dabar apie antrą ramstį kalbant, apie tai, kad MVI perimtų būtent tokį sąskaitų išrašymo būdą, tai yra elektroninės sąskaitas, komisija pradeda skirtingiams sektoriams skirtas iniciatyvas, projektą atitinkamą, kuris yra skirtas būtent pagerinti paslaugas, užtikrinti tarpusavę sudėlinamumo platformas, kurios užtikrintų gerą sąveiką tarp stambaus verslo ir MVI. Čia prie bendro bendro stalo sėda visos įmonės, didelės, mažos, paslaugų teikėjai ir paslaugų teikėjai siekia pagerinti būtent tą tarpusavio saveikumo platformą, užtikrinti. Žinoma, pridėtinė vertė sukūriama visiems ir mm, tokiu būdu elektroninės sistemos yra sukūriamos, kurios galės saveikauti su paslaugų teikėjų sistemomis ar paslaugų gavėjų sistemomis. Ir tokios platformos yra būtent teikiamos, kūriamos tam, kad kiekvienos sektoriaus dalyviai, operatoriai tose, tose sektoriuose galėtų jais naudotis. Uh, Mm, tokios platformos jau yra sukurtos tekstilės, automobilių, transporto logistikos sektoriams ir 2012 metais bus turizmui ir maisto pramoniai tokios platformos sukurtos. Dabar kalbant apie trečią, ketvirtą ramščius, aš labai trumpai tik tai pakalbėsiu, nes Peter Brain, man atrodo, plačiau apie tai pakalbės. Mm, čia kalbėtumėm iš esmės apie standartizavimo darbą. Svarbiausia, aišku, išsiaiš... paprašyti standartizavimo įstaigų pareigų visų pirma išsiaiškinti, koks turi būti elektroninių sistemų modulis, veikimo būdas visas, pagalvoti apie bendras taisyklės, kurios būtų taikomos ir, ir, ir, ir auditos rytyje, kad visi fiskaliniai reikalavimai būtų išlaikyti. Ir čia, aš, čia mes kreipiamės į Europos standartizavimo įstaigas ir, Euro, ir tarptautinės standartizavimo įmonės, kad būtų galima užtikrinti um, tarpusavio suderinamumą, priemonės, kai yra keičiamas elektroninėmis sąskaitomis, būtina užtikrinti, kad duomenys būtų standartizuoti, kokiais turėtų būti keičiamasi tarp įmonių. Įmonė turi gauti tokius pačius duomenys, kokius gaudavo ir teikdama kitas sąskaitas ir, ir tos, tie duomenys turi būti tokie patys tarp skirtingų įmonių, kurios keičiasi sąskaitomis. Reikia, aišku, galvoti apie tai, kad dar yra labai sudėtingų kai kurių sistemų, kurios apsunkina tą keitimąsi elektroninėmis atskaitomis. Aišku, kad reikia galvoti ir apie kai kurių duomenų, galbūt standartizavimą ir keitimą, pavyzdžiui, adreso nepakeisi įmonės pavadinimą ir taip toliau. Uh, kaip būtų galima e, užtikrinti, kad būtų masyviai pereita prie elektroninių sąskaitų naudojimo. Aišku, valstybių narių indėlis čia yra labai svarbus ir valstybės narės turi lygiai taip pat įsipareigoti dirbti toje srityje, kaip ir komisija, kaip ir e, visas europinis lygmuo. Ir todėl, aišku, valstybės narės e, turi sukurti nacionalinius forumus, kuriuose būtų galvojama būtent kaip paskatinti elektroninių sąskaitų naudojimą nacionalinių lygmenių tarp tarp e, tiek privačių subjektų, tiek mm, juridinių asmenų ir tose formuose būtų galvojama, kaip įveikti likusias problemas. 18 valstybių narių jau sukūrė tokius forumus, Prancūzija ir Italija įsipareigojo labai greitai tai padaryti, taigi turėsime bent 20 valstybių narių tuoj, kurios jau bus e, įsteigusios tokius nacionalinius forumus. Mes taip pat esame sukūrę ir e, Europinį forumą dėl elektroninių sąskaitų, čia e, nacionalinių forumų atstovai labai dirba, taip pat kiti veikėjai, kurie mūsų manimo yra labai svarbu šioje srityje. Europinis forumas, europinių lygmenių vėlgi turi um, diagnozuoti visą situaciją, išsiaiškinti, kokiu priemonių reikia, kad būtų galima įveikti įvairias kliūtis, kurios gali dar trukdyti elektroninių sąskaitų paplitimui. Ir rugsėjį um, įvyko vienas iš tokio formo darbo susitikimų ir mes toliau komisijai, aišku, dirbame, pasinaudodami forumo išvadomis, rekomendacijomis ir, ir toliau mes, aišku, galvosime, kaip parengti e, tas priemonės, kurios yra reikalingos, kad būtų galima lengviau panaudoti elektroninės sąskaitas, elektroninės sąskaitas faktūras. Taigi, būtent tai yra labai svarbu, elektroninės sąskaitos faktūros ypatingai yra svarbios, galvojant apie dabartinę ekonominę situaciją ir komisija yra pasiryžusi sukurti visas palankes sąlygas, kurios yra reikalingos perėti prie elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo, bet aišku, viena komisija to nepadarys, reikia ir valstybių narių indėlio, bet žinoma ir Europos parlamento indėlio tam, kad elektroninės sąskaitos faktūros taptų Europos realybė. Ačiū už jūsų dėmesį. Ganz, ganz Labai ačiū. Na, dabar paprašysiu pasisakyti poną Brainą. Labadiena, dėkoju ponė pirminkė, ponė Tikau, jums taip pat dėkoju už tai, kad pakvietėte mane. Džiaugiuosi e, išgirdęs iš pono Katina, kad mūsų e, požiūrė iš tikrųjų sutampa. E, mano pavardė yra Peter Brain, aš dirbu Price Waterhouse Coopers. Uh, ir aš e, savo darbę bandau paremti Europos komisiją įgyvendinant elektroninių sąskaitų projektus. Jeigu pažvelgsime į pirmą skaidrę, tai pažiūrėsime, kad Europos lygmenių galima sutaupyti daugiau kaip 200 milijardų eurų per e, šešis e, mėnesis. Belgijos skaičiai yra maždaug 3 milijardai, taigi galima pasiekti didžiulio ekonominio efekto. Tuo tarpu kol kas Europoje elektroninis sąskaitas naudojamas tik mažiau kaip 15 procentų atvejų. Technologija egzistuoja, teisė ir įstatymai leidžia tai, bet šiandien mes atsidūrėme tokioj e, situacijoje, kur kol kas nėra galimybės e, išspręsti, tiekėjai negali pateikti elektroninių sąskaitų, na, o vartotojai negali elektroniškai sumokėti. Ir jeigu um, tokia e, padėtis užsitęs, mes niekada nežengsime pirmin, nes reikia pritraukti vis daugiau um, dalyvių. Um, Iš tikrųjų, e, reikia didinti elektroninių sąskaitų vartojimo apimtis. Tam reikia trijų sąlygų. Reikia plačiau naudoti atvirus standartus, reikia supaprastinti teisinės, teisinius reikalavimus. Čia darbas jau prasidėjo. Na ir e, galų gale dar vienas dalykas, kurio reikia, kad vyriausybės pačias parodytų pavyzdį. Dabar kalbant apie atvirų standartų panaudojimą, čia tenka išspręsti tai, ką aš vadinu e, standartizacijos paradoksu. Ką aš turiu galvoje? E, turiu galvoje, kad yra tiek daug standartų, kad galų gale neturime nei vieno. E, matome, kad SEFECT standartai yra, yra tarptautinės standartų organizacijos standartai Žinome, kad e, yra atliekamas nemenkas darbas siekiant konvergencijos tarptų standartų, bet čia pažangos dar nepakanka ir aš manyčiau, kad ir komisija, ir parlamentas, ir visi, kas tik tai gali, turėtų kiek galima e, labiau stimuliuoti tą konvergencijos procesą, siekiant sukurti vieną unitarinį standartą. Kai kalbame apie teisinius standartus, tai čia turime kalbėti apie PVM standartus. Mes žinote, kad 2008 metais mes priėmėme nuostatas, kad popierinės sąskaitos ir elektroninės sąskaitos bus traktuojamos vienodai. Kitaip sakant, iš senosios direktyvos buvo pašalinti, kaip vadinasi, dabar uh, būtent mū, mokesčius renkantys žmonės e, turi patys nustatyti, kokių e, jie reikalaus e, standartų, o patys verslo subjektai gali apsispręsti, kaip jie savo verslą tvarkys, kad pasinaudotų elektroninių sąskaitų teikiamais privalumais. Taigi šitas procesas prasidėjo 2010-aisiais, kai direktyva buvo paskelbta, tačiau e, ją vis dar reikia perkelti į nacionalinę teisę. Tad e, aš norėčiau paprašyti ir komisijos ir parlamento užtikrinti, kad e, valstybės narės pilnai perkeltų tą direktyvą iki deramo termino, kitaip sakant, kad užtikrintų vienodą traktavimą ir kad nebūtų papildomų reikalavimų. Na ir man taip pat labai rūpi, e, kad vyriausybės e, šioje srityje rodytų pavyzdį. Čia vyriausybėms tenka labai svarbus vaidmuo. Aš e, asmeniškai dalyvauju mm, e Prior projekte, kuris prasidėjo 2007 mm, metais. E, jį paskatino informatikos generalinis direktoratas. E, komisija e Prior e, turi sukūrusi infrastruktūrą, kuri leidžia e, sąskaitas e, tiekėjams pateikti komisijai elektroniniu būdu ir taip pat leidžia atlikti viešuosius pirkimus elektroniniu būdu, e, dirbant su bet kuriuo tiekėju Europoje. Tam yra sukurta vadinamoji PEPOL infrastruktūra. Tai yra du e, patys svarbiausi projektai susijęs su elektroninėmis sąskaitomis Europoje. Kaip aš jau sakiau, e, šis sprendimas yra paremtas interneto puslapiais, E, čia e, įmonės gali pasiūsti savo elektroninės sąskaitas, bet ne vien tik tai didelis, bet ir e, VMI tuo gali pasinaudoti. Yra tam tikras modelis, modulis, prie kurio gali prisijungti ir mažos, ir vidutinės įmonės ir pasinaudoti elektroninių sąskaitų galimybėmis gana, gana lengvai. Dabar, jeigu pažiūrėsime į konkrečius pavyzdžius, tai apie 30 tiekėjų jau yra prisijungę prie e-prior sistemos. Tačiau matome, kad tas procesas nėra labai spartus ir todėl e, e, generalinis direktoratas nusprendė, kad komisija turėtų pradėti veikti proaktyviai ir e, reikalauti, kad e, tiekėjai savo sąskaitas patiekinėtų elektroniškai. E, reikia pasakyti, kad e, paslaugų teikėjai nėra mes patys, yra keturi paslaugų teikėjai ir komisija e, mano, kad yra labai svarbu gerai bendradarbiauti su tais paslaugų teikėjais, nes iš to išlošia ir e, privatus, ir viešasis sektorius. Na ir paskutinis e, aspektas. Šiandieną, kaip matote, užimtumo ir Digit generaliniai direktoratai naudojasi šią sistemą ir mes norėtume matyti, kad e-prior sistema taptų privaloma komisijoje, kad visi generaliniai direktoratai, visos agentūros, visos institucijos imtų ją naudoti savo viešuosiuose pirkimuose ir santykiuose su tiekėjais. Na ir dar e, trumpai pasakysiu, kad esu ir Belgijos elektroninių sąskaitų forumo narys ir galiu pat įtikinti jūs, kad e, šitas e, belgiškasis forumas e, su dideliu lūkesčiu žiūri į Europą, stebi, kas ten vyksta ir yra pasiruošęs perimti ES institucijų patirtį. Todėl labai svarbu, kad ir taryba, ir komisija ir toliau išliktų lyderiais ir rodytų pavyzdį šitoje srityje. Dėkuoju. Labai ačiū už tokią tikslę informaciją. Na, o dabar sutiksiu e, žodį ponui Kalas. Jis turi klausimą, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad abu kalbėtojai tikrai nusipelno padėkų. Jie jau paminėjo tuos dalykus, kuriuo aš norėjau pasteirauti. Uh, bet galbūt jie dar galėtų pateikti konkretų atsakymą. Kokiu keliu reikėtų eiti tam, kad elektroninės sąskaitos, kiek manoma, sparčiau būtų pradėtos naudoti ES, ypač vykdant tarp valstybinę priekybą, elektroninę priekybą? Na ir antras klausimas, gal komisija galėtų pateikti konkrečių datų e, ir kokiais techniniais standartais bus e, vadovaujamasi? Pane Tikau, prašom. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad ponas Keller taip pat dar norės pasisakyti. Aš galėčiau iš dalies atsakyti pateiktą klausimą. Kiek žinau, nuo 2009 metų Europos komisija pavedė Europos standartizacijoms įstaigoms parengti bendrus standartus elektroniniams sąskaitoms. Aš prisimenu, kad anomet vyko ir komisaro Tajani klausimas. Ir tuomet aš buvau uždavusi klausimą dėl iniciatyvos skirtos elektroniniams sąskaitoms skatinti. Mes su didžiuliu susidomėjimu laukiame ir veiksmų plano uh, kuris turėjo paspartinti elektroninių sąskaitų naudojimą. Pirmas žingsnis šiame procese būtų štai koks. Visos viešųjų įsigijimų sistemos turėtų naudoti elektroninės sąskaitas. Mančesteryje įvyko konferencija, kur buvo uh, sustarta dėl tokio tikslo 2015 metais 50 procentų visų viešųjų pirkimų metu turėtų būti teikiamas elektroninės sąskaitos. Taigi labai svarbu, kad visos viešųjų pirkimų sistemos naudotų elektroninės sąskaitas. Tokiu būdu vyriausybės rodytų pavyzdį. Na, o įmonės taip pat būtų susidomėjusios elektroninių sąskaitų naudojimu, nes tai joms padėtų geriau dalyvauti, veiksmingiau dalyvauti viešųjų pirkimų rinkoje. Buvo parengtos tyrimų studijos, jas atliko komisija. Ir tos studijos parodė, kad kiekvienos sąskaitos atveju galima būtų sustaupyti 6 eurus Tai reikštų mažesnę taršą, tai reikštų, kad būtų suvartojama mažiau popieriaus, na, o kontrolės institucijos taip pat sugebėtų e, sutaupyti, jos darytų ir mažiau klaidų. Taigi visa tai elektroninių sąskaitų naudojimas duotų tikrai daugiau naudos negu kad 6 eurai elektroninių sąskaitų naudojimas tikrai būtų naudingas. Na, o vyriausybės, kaip jau sakiau, galėtų rodyti pavyzdį. Naudodamos, naudodamos elektroninės sąskaitas viešųjų pirkimų sistemoje. Ponas Kelly. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, I just want to uh, maybe elaborate if you can. Ačiū pirmininkė, paprašyčiau plačiau pakalbėti apie tas 243 e, milijardus eurų. E, čia verslas, e, valdžia, ar kas čia gaus naudos, ar kai kurioms valstybėms narėms situacija geresnė. Kokia dabar yra bendrai situacija? Ir galiausiai jūs paskutinis kalbėjotas 2015 metų tikslą paminėjo, kaip 2020 metų koks būtų skaičius. Ačiū. Dabar suteikiu žodį kalbėtams. Visų pirma, ponas Katinat. La, la première question est probablement la. Pirmasis klausimas tikriausiai pats sudėtingiausias, nes dėja. Uh, neturime visiškai įtikinančios ar diagnostikos, kurią paremtų visi dėl to, kaip būtų geriausiai sukurti palankiausias sąlygas, kad būtų galima perėti prie elektroninių sąskaitų faktūrų. Aišku, jeigu turėtumėm tokią diagnostiką, tai savo komunikatę ir, ir būtumėm pasirinkę tokį kelią, tą geriausią kelią. Nu, tas požiūris, kurio mes laikomės, yra um, išsiaiškinti tas blokuojančias kliūtis ir po truputį, po truputį jas naikinti, šalinti iš to kelio. Bet aišku, kol liks tos kliūtis, bus vis sun, dar sunku išplėtoti elektroninės atstės faktūras. Taigi aš manau, kad mes turime atitinkamas priemonės, kaip kad pavyzdžiui tos nacionalinius ar Europos formos, kurie ir leis mums geriau išsiaiškinti, kokios yra tos kliūtis, kurios dar trukdo perėti prie elektroninių sąskaitų faktūrų. Mm, aš manau, kad e, pašalinus tas kliūtis labai greitai įvyks elektroninių sąskaitų faktūrų sprogimas ir bus jos plačiai naudojamos. Taigi mes kol kas dar neturime labai aiškaus tokio kelio 2015-2020 metų. Aš minėjau, aišku, tos pagrindinius keturis ramščius ir taip toliau. Dabar dėl tų bendrų standartų. Manau, vardau, vardan aiškumo reikėtų atskirti semantiką nuo technologijų. Ketvirtame ramstyje mes išryškiname modelį Hensifa. Tai yra modelis, kuriame aiškiai išdėstomi ir standartizuojami duomenys, kurie turi būti perdodami teikiant elektroninę sąskaitą faktūrą, kad būtų galima identifikuoti, ar tai yra pavadinimas įmonės, ar tai yra adresas, ar tai yra kiti duomenys. Taigi tam tikri tų duomenų, e, tam tikras standartizavimas yra būtinas. Aš jau sakiau, su NCFACT dirbama, kad būtų galima tą struktūrą aiškiai sukurti, nes na, žinome, biurokratijos yra e, visur daug, yra organizavimo normos jų parengtos ir Visų pirma, aišku, svarbu būtent identifikuoti visą tą semantiką, kad būtų aišku, kas turi būti pateikta elektroninėse sąskaitos, sąskaitose faktūrose. Būtent semantikos prasme, manau, reikia perėti prie vieningo modelio. O dėl technologijų. Aš manau, kad čia tikrai nebus vieningo modelio, tikrai tų technologinių modelių gali būti didelė įvairovė. Svarbu, kad būtų um, užtikrinta jų sąveika, uh, kuri leistų užtikrinti tų sistemų tarpusavio sudarinamumą, žengiant žingsnis po žingsnio. Dabar kalbant apie mm, viešuosius pirkimus, aš galvoju, kad čia yra labai svarbus pagrindiniai tam tikri elementai tam, kad profesionalus tas pasaulis, verslo pasaulis, pasaulis perėtų, e, ryštųsi vis tik tai perėti prie elektroninių sąskaitų faktūrų. Ir aš sakiau, ar tarp Europos forume yra keturios darbo grupės, kurios m, mm, ieško pažangiosios praktikos, žiūri, kur, e, valst, kuriuose valstybėse narėse jau perinama prie privalomo e, elektroninių sąskaitų išrašymo ten, kur eina kalba apie ryšius su valstybinėmis struktūromis, tai yra viešųjų pirkumų, pirkimų sistemoje. Tai yra būtina ir čia um, forume. Europos forume yra darbo grupė su paskirtu pirmininku, jie parengs savo rekomendacijas ir aišku, Mes esame įsitikinę, kad viešųjų pirkimų sritis gali e, būti tas lemiamas veiksnys, paskatinant visą verslą pereiti prie elektroninių sąskaitų faktūrų. Aišku, e, komisijos, ne komisijos užduotis yra užtikrinti, kad elektroninės sąskaitos faktūros būtų e, privalomos viešojo sektoriaus darbe. Čia ne mūsų, aišku, pareiga, bet, aišku, me, mūsų darbas yra vadovautis forumo rekomendacijomis pateikti savo išvadas. Aišku, kalbant apie sunkumus, mes matome, kurie yra ir, aišku, jeigu žiūrėtumėm racionaliai, galime sakyti, kad visos įmonės turėtų perėti prie elektroninių sąskaitų faktūrų, nes tai yra gerai ekonomikai. O kodėl jos to nedaro, kodėl jos neperina prie elektroninių sąskaitų faktūrų? Todėl, kad yra visa ta kultūra pasipriešinimo bet kokiems pasikeitimams, yra tas netikrumas ir aišku, mes turime neversti įmonės, o palaipsniui panaikinti kliūtis, kad joms būtų sukurtos palankios sąlygos ir kad jos galėtų po to vadovautis geraisiais pavyzdžiais, pažangiaja praktika, kuri įrodytų įmonėms, uh, pateikiant tikrai apčiuopiamus pavyzdys, jog perėjimas prie elektroninių sąskaitų faktūrų yra visiškai įmanomas, visiškai įveikiamas ir tikrai nesukūrintis sunkumų, o priešingai turintis didžiulį potencialą. Aš manau, kad tai e, nusvertų visą situaciją kitą pusę. O dabar dėl e, pono Kelį klausimo, manas Breinė. Tu Is... E, pridurdamas prie šio atsakymo dar pasakysiu, jeigu mes sakome 6 eurai ar 30 eurai vienai sąskaitai, čia priklauso nuo, nuo atliktų studijų, nuo e, to, ar proceso mastai didesni ar mažesni, e, bet kuriuo atveju. Jeigu tik tai vienas iš dešimties jūsų tiekėjų sąskaitas atsiunčia elektroniškai, tai daug naudos iš to negausite. Aš sakiau, technologija egzistuoja, įstatymai tai leidžia. E, gal yra komplikacijų su mokesčiais, bet iš PVM perspektyvos tai yra įmanoma. Bet e, tai reiškia, kad E, kol kas, e, jeigu yra tik tai e, vienas iš dešimties tiekėjų, kuris elektroniškai atšintė sąskaitą, nėra stimulo pereiti prie naujos sistemos. Tad apimtis turi didėti. Ir čia labai didelį vaidmenį gali suvaidinti vyriausybės, parodydamas savo pavyzdį. Jeigu 35-45 procentai visų tiekėjų uh, palaiko verslo ryšius būtent su vyriausybėmis, tai tos apimtis yra, labai, e, yra pakankamai didelės. Jeigu e, tie tiekėjai bus paraginti teikti e, sąskaitas elektroniškai, jeigu bus nustatyti tam, tam tikros standartinės specifikacijos ir jeigu vyriausybės taip pat savo pavyzdžių tuos standartus tvirtins ir nustatys atitikimo standartus, tai e, į tokiu atveju, jeigu pačias įgyvendins e, elektroninių sąskaitų naudojimą, tai e, iš tikrųjų reikš labai daug gerų dalykų. Padidės apimtys, e, bus skatinami bendri standartai ir e, bus skleidžiama e, pažangiausia praktika, kaip e, geriausia tą sistemą naudoti. Taigi vyriausybės privalo rodyti pavyzdį. Dėkui. Labai ačiū. Atleiskite, kad e, visus taip skubinu, bet vis dėlto turime laikytis laiko grafiko. Ačiū už suteiktą informaciją, o dabar siūlau pereiti prie kito diskusijų etapo. Wir fahren fort und begrüßen. Kągi, teskime darbą. Norėčiau pasveikinti ponę Adrianį Ferti, kuri atstovauja Europos suderinamų sistemų komitetą. Ir iš karto suteiksiu jai žodį, prašom. Gal galite pradėti? Labai ačiū. Aš esu Adriani Ferti, atstovauju poną Tomas Verti. Jis labai atsiprašo, kad negalėjo atvykti. Aš visų pirma norėčiau padėkoti poniai Tikal už jos malonų pakvietimą dalyvauti šiame klausime, kurį surengė įtre komitetas. Visų pirma, norėčiau pasakyti štai, kad per pastaruosius porą metų visose ES valstybėse narėse viešojo, administravimo sektorius e, siekia skatinti elektroninių paslaugų naudojimą ne tik nacionalinių lygmenių, bet ir tarp valstybinio. Apie tai šiandien ir kalbame. Tam, kad ES viešo administravimo sektorius galėtų teikti tokias paslaugas, būtina, kad tokios sistemos būtų tarpusavėje suderintos. Taigi tas tarpusavio suveikumas turėtų būti maksimalus. Komisija praėjus šių metų birželio mėnesį pateikė pasiūlymą dėl reglamento peržiūros. Na ir dabar parlamentas turi puikią progą įnešti savo indėlį šio reglamento peržiūrą. Tas reglamentas yra susijęs su viešo administravimo sektoriaus sistemų tarpusavio suderinamumo standartais. Labai svarbu, kad sparčiai būtų įgyvendinta pasiūlyta reforma, tam, kad būtų galima naudotis maksimaliai sistemos suderinamumo teikiamais pranašumais. Savo pasisakymo metu aš kalbėsiu apie tris svarbiausius dalykus susijusius su mūsų diskusija. Visų pirma, tai tarpusavio saveikumo svarba įvairiose politikos rytise. Antra. Poreikis parengti tinkamus standartus tam, kad pardavėjai galėtų jais naudotis. Na ir trečia, standartų reformos paketas. Jis turi didžiulį potencialą, leidžianti naudotis tokiais standartais viešuose pirkimuose nepriklausomai nuo to, kokios institucijos tos standartus parengs. Kaip žinia, yra daug e, dokumentų, kur kalbama apie tarpusavio saveikumą. Tų dokumentų tikslas yra skatinti tarpusavio saveikumą. Vienas iš pavyzdžių yra komisijos komunikatas, kurį prieš metus paskelbė komisija. Ten ir kalbama apie tarpusavio saveikumą. 2010 metais gruodžio 16 dieną buvo patiktas pasiūlymas dar, tarpusavio saveikumo ir ten komisija pabrėžia, kaip tai yra svarbu tarp valstybinių lygmenių. Kalbant apie tarpusavio saveikumą, Jam yra e, skirtas didžiulis vaidmuo skaitmeninėje agenda, darbo tvarkė, kuri buvo patvirtinta 2010 m. gegužės mėnesį. Tai yra susiję ir su strategija 2020. Pagal komisijos nuomonę reikėtų sukurti ir tarpusavę saveikumo platformas. 20 amžiaus pabaigoje jau buvo kalbama apie tarpusavio saveikumą. Buvo pasiūlyta ir direktyva, kurioje taip pat buvo nuostatų dėl tarpusavio saveikumo. Tos nuostatos turėjo paskatinti sistemų tarpusavio saveikumą. Uh, 2007 metais teismas taip pat priėmė sprendimą susijusiu su informacijos teikimu apie tarpusavio saveikumą. Na ir taip pat buvo nutarta, kad ir institucijos turi prisimti vaidmenį dėl informacijos teikimo. Na ir taip pat e, komisija pateikė pasiūlymą birželio mėnesį, kurio pagalba būtų skatinamas tarpusavio saveikumas, o viešosios įstaigos galėtų sutaupyti. Apie ką visas tas pasiūlymas? Labai svarbu, kad informacinės technologijos būtų tarpusavį suderintos. Tai svarbu fiziniams asmenėms, institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir įmonėms visame pasaulyje informacinių technologijų sistemos turėtų būti tarpusavėje suderintos. Tai reikštų, kad reikia kompiuterinės programos, kuri galėtų keistis informaciją su kita kompiuterinė programa ir kad abi dvi programos galėtų naudotis tokią informaciją. Tačiau programų tarpusavio suderinamumą galima užtikrinti tada, kai vadovavimasi tais pačiais standartais. Vieni standartai yra vieši, kiti nėra vieši. Vartotojai ir įmonės dirba labai skirtingomis sąlygomis. Jeigu mes kalbame apie viešuosius standartus, tai bet koks pardavėjas gali tuos standartus įgyvendinti ir jais naudotis. Ir tai reikštų, kad tokių produktų vartotojas gali pasirinkti tokį produktą, kuris labiausiai atitinka jo poreikius. Vis dėlto yra tam tikrų apribojimų, e, kuomet pardavėjas gali naudoti standartais. Kai kurie tokie apribojimai gali būti susiję su licencijomis. Tačiau šiame pasaulyje šiomis dienomis nuolat atsiranda naujovių, kurios taip pat įtakoja vartotojų pasirinkimą. Mūsų patirtis rodo, kad įvairūs apribojimai taip pat apriboja ir vartotojų pasirinkimą. Norėčiau pasakyti, kad vartotojai turėtų turėti galimybę sklandžiai bendrauti su viešosiomis įstaigomis ir vartotojai neturėtų būti apriboti vien tik tais pardavėjai naudojamomis technologijomis. Antra, vartotojai turėtų turėti galimybės gauti tinkamą informaciją. Na ir tą reikėtų užtikrinti naudojantis atitinkamais standartais. ES sutartis numato nediskriminavimo principą ir šis principas turi būti taikomas visose pardavimo procesuose ES. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad bus laikomasi tarptautinių ir europinių standartų viešųjų pirkimų srityje. Viešųjų pirkimų standartai turi sudaryti vienodas sąlygas visiems pirk, viešųjų pirkimų dalyviams. Bet kokiu atveju sutartis sudaranti institucija neturėtų parengti tokių standartų, kurie užkirstų kelią dalyvauti tam tikrioms įmonėms. Valstybės narės turėtų imtis visų reikalingų priemonių tam, kad įgyvendintų europinius standartus viešųjų pirkimų srityje, tam, kad būtų galima tinkamai keistis informaciją. institucijos turėtų vienodai traktuoti visus, visas įmonės, jos turėtų veikti skaidriai, neturėtų būti parengtos techninės specifikacijos taip, kad kai kurios įmonės negalėtų dalyvauti konkursuose. Šis principas yra susijęs su ES sutartimi. Kaip jau sakiau, sutartyje yra įtvirtintas vienodo traktavimo ir nediskriminavimo principas, kurio turėtų būti laikomas ir viešųjų pirkimų srityje. Birželio mėnesį komisija pateikė pasiūlymą dėl standartų ir šis pasiūlymas turėtų pagerinti dabar egzistuojantį režimą. Na, o institucijos turėtų naudotis tinkamais standartais, įsigydamos informacinės technologijas institucijos turėtų pasirinkti tokius standartus, kurios turėtų įgyvendinti visos įmonės. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad standartai atitiktų tokius kriterijus kaip skaidrumas, atvirumas ir taip toliau. Taip pat tokie kriterijai turėtų būti neutralūs, stabilus ir jie turėtų būti viešai paskelbti. Standartai yra išties labai svarbus, norint sukurti vienodas sąlygas konkurencijos rytyje. Būtina, kad valstybinės institucijos paskelbtų tokius standartus, skelbdamos viešuosius konkursus. šių metų birželio mėnesį komisijos pateiktame pasiūlyme kalbama apie tai, kad visi standartai, kuriuos parengia tarptautinės institucijos ar europinės institucijos, būtų naudojami informacinėse technologijose. Labai svarbu paminėti ir tai, kad nebūtų pažeidžiamos intelektinės nusavybės teisės. Gerbiama kalbėtoja galbūt galėtų kalbėti šiek tiek lėčiau, nes vertėjus su jie nesuspėja. Taigi yra būtina, kad nebūtų pažeidžiamos intelektinės nusavybės teisės susijusios su standartais. svarbu, kad e, standartų kuriejai gautų tinkamą atlygį. Tam būtina parengti horizontales gairias. Tos gairias turėtų būti susijusios ir su licencijomis. Yra būtina, kad parlamentas patvirtintų, pritartų komisijos pasiūlymui, o tuomet valstybės narės turėtų gyvendinti pasiūlymo principus. Tai užtikrintų geresnį sistemų suderinamumą. Valstybės narės, įgyvendindama šios standartus, turėtų vadovautis atvirumo principu. Įsigijant informacinių technologijų produktus, viešuosiuose konkursuose taip pat turėtų būti vadovaujamasi tokiais pat standartais. Taip pat turėtų būti vadovaujamasi ir tarptautinės intelektinės nuosavybės taisyklėms. Baigdama norėčiau pasakyti, kad visą tai turėtų atsižvelgti Europos parlamentas, ypač e, diskutuojant apie standartus ir vėliau balsuojant. Tai yra būtina norint užtikrinti viešųjų pirkimo sektoriaus sistemų tarpusavio suderinamumą. Ačiū. Ganz herzlichen Dank für diese Informationen, die zusätzlichen Informationen. Labai ačiū už šią papildomą informaciją. Ar kas nors dar turėtų klausimų? Thank you, Mr. Chairman. Just two short questions. Aš du trumpus klausimėlius norėčiau užduoti. Pirmiausia, kaip ES gali užtikrinti, kad standartizacijos pastangos viešosiose paslaugose funkcionuos e, pozityviai, bet netrukdys elektroninių viešųjų paslaugų plėtrai. Ir antra, e, kokius e, bendrus standartus turėtume stengtis įgyvendinti, norėdami užtikrinti viešasias elektroninės Europos paslaugas ir kaip galėtume išvengti, kad e, tie standartai nebūtų pernelyg specifiški. Yes, Panfratai, gal norėtumėte atsakyti? Gerai. Visų pirma, aš e, galvoju, kad kaip e, ir sakiau savo pasisakymę, yra e, labai svarbu užtikrinti kuo geresnę tarpusavę sąveiką. Tai labai svarbu skatinant e, inovacijas ES. Ir viena iš priežasčių, kodėl čia šnekamės, yra tai, kad ES kenčia dėl tarpusavę suderinamumo nepakankamumo ir e, dėl to e, nėra pasiekta tokios pažangos, kokios tikėtasi. Dabar kalbant apie e, minimalų standartų lygmenį ir ES bandymą nekurti pernelyg specifiškų standartų, pasinaudosiu savo teisininkės išsilavinimu o ne technologiniu išsilavinimu. Jūs žinote, kad birželio mėnesį komisija priėmė atitinkamą dokumentą, kuris numato pakankamai spe, e, specifiškus e, standartus, tuo pat metu palikdama e, bendrą pagrindą, kaip tuos standartus dėrėtų priminėti, nepadarant jų pernelyg specifiško. Aš tikiuosi, kad sugebėjau atsakyti jūsų klausimą. Kągi, tuomet labai ačiū. Ir dabar, jeigu neprieštaraujate, dar kartą suteiksiu žodį kolegijai tikau, kad išsakytų baigiamasias pastabas. Man pranešė, kad e, mūsų kitas kalbėtojas, kažin ar sugebės laiku atvykti. Taigi dabar suteiksiu galimybę poniai Tikau apibendrinti įvykusią diskusiją. Domnule președinte, vreau să mulțumesc uh, atât colegi. Dėkoju, ponia pirminkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už labai įdomią diskusiją. Taip pat dėkoju ekspertams, kurie pristatė savo nuomonę ir savo rekomendacijas apie tai, kas jau padaryta ir kas turėtų būti atlikta valstybėse narėse ir visose ES institucijose. Bendra išvada, jeigu norime vieningos e, elektroninės e, rinkos, turime dirbti kartu. Turime siekti duomenų standartizavimo, tai svarbu elektroninių sąskaitų srityje ir tai taip pat būtų pravartu teikiant elektroninės sąskaitas. Idealiame pasaulyje elektroninės sąskaitas turėtų būti naudojamos ne vien tik tai viešųjų pirkimų sistemose, bet e, galėtų būti panaudojamos e, prekybos registruose, kur, pavyzdžiui, fiksuojama įmonių sumokamas PVM. E, daug dar reikia nuveikti siekiant įvairių elektroninių vyriausybės paslaugų tarpusavio suderinamumo. Grįžtant prie elektroninių sąskaitų, mano nuomonė labai e, svarbios pažangos galima pasiekti užtikrinant e, elektroninio parašo tarpusavio pripažinimo. Elektroninio parašo, elektroninės tapatybės nustatymas ekspertų nuomonė yra labai svarbus, kai kalbame apie e, viešasias e, E, elektroninio e, parašo infrastruktūras. Elektroninis parašas apibrėžiamas kaip elektroniniai duomenys e, susiję ar asocijuojami su kitais elektroniniais duomenimis. Čia eina kalba apie direktyvas pirmas raimsnio antrą dalį. Tad jeigu mes į, su tapatinimo ir sąrašo ir parašo problemas matysime bendrame kontekste, vis tiek turėsime e, matyti skirtumą e, tarp tų dviejų dalykų. Elektroninio parašo tikslais e, galima kalbėti apie duomenų įvardyjimą ar tapatybės nustatymą, bet nebūtinai apie subjekto tapatybės nustatymą. Tad subjekto tapatybės nustat, nustatymas neturi būti tiesiogiai susijęs su elektroniniu parašu. Tai reikia akcentuoti. Daug šalių yra įgyvendinusios uh, Ehm, atskirų subjektų e, taptybės nustatymo sistemas ir jos dabar evoliucionuoja. E, tapatybės nustatymo metodai e, turėtų būti, turėtų būti lengviau vartotojam e, prieinami ir, ir pasiduoti vartojimui, tuo pat metu nesumažinant duomenų apsaugos lygmens. Vadinasi, tai turi atsispindėti ir e, ateities įstatyminėje sąrangoje. Keletą žodžių norėčiau pasakyti apie tai, kad e, funkcijų harmonizavimas E, atskirose valstybėse narėse e, nacionalinių lygmenių įvairuoja. E, tik tai nedaug valstybių narių yra mm, sukūrę ar yra suformavę mm, nuoseklę politiką elektroninio parašo ir atitinkamos infrastruktūros suderinime. E, kitos šalys e, mažiau dėmesio kreipia tarptautinio suderinamumo aspektui. Aš manyčiau, kad e, tokių taikomųjų programų tolesnis taikymas, kurios priklausys nuo elektroninio parašo tarpusavio pripažinimo, kad galima būtų įvertinti to sąrašo, parašo tikrumą, turėtų vesti prie e, patikrinimo įstaigų tam tikros federacijos. E, turėtų e, įsigalioti vieno langelio principas parašo patikrinimo srityje. Tai turi apimti nacionalinės įstaigas valstybėse narėse, ir tokiu būdu e, būtų užtikrintas e, elektroninio parašo tarpusavio pripažinimas. Reikėtų taip pat paminėti, kad Europos lygmenių skaitmeninių vyriausybių sistemos taip pat turi tarpusavyje saveikauti, kai kalbame apie elektroninį parašą, e, elektroninį tapatybės nustatymą ir taip pat, kai kalbame apie viešasias infrastruktūras. E, komisijos atliktos studijos pademonstravo, kad penkios valstybės narės šiuo metu lyderiauja šioje srityje, nes jos užtikrino e, aukščiausią e, technologijų lygį teikiant elektroninės paslaugas. Aš kalbu apie 20 elementariausių viešųjų paslaugų, kurias apibrėžė komisija 2001 metais. Bet tai yra tik tai e, penki pavyzdžiai, kurie rodo, kaip e, galima veiksmingai panaudoti elektroninius sertifikatus. E, komisija yra pradėjusi bandomuosius projektus šitoje srityje, tame tarpe ir PEPL projektas. E, Brici pro, projektas. Ir aš taip pat norėčiau paminėti tai, kad europinė teisinė e, sąranga apibrėžianti e, elektroninės paslaugas turėtų būti peržiūrėta europinių lygmenių, jeigu norime, kad mm, valstybių narių sistemos tarpusavyje saveikautų ir jeigu norime, kad e, elektroninės paslaugas galima būtų teikti ir nacionaliniu ir europiniu lygmeniu. Deja, turime pripažinti, kad daugelį valstybių narijų to, tos tarpusavio sąveikos dar neturime, ypač kai žiūrime, net ir tada, kai žiūrime į viešasias paslaugas. E, E, ir čia nekalbu apie tarptautinės paslaugas, bet net ir pačių e, valstybių narių viduje tos paslaugos tarpusavyje nėra suderintos. Kitas labai svarbus dalykas yra saugumo aspektas, kai kalbama apie elektroninės paslaugas. Ir čia stoa komitetas, e, kuris ieško mm, technologinių alternatyvų, mano paprašytas atliko e, elektroninių paslaugų sistemų tyrimo studiją. Mm. Aš e, raginu kolegas dalyvauti busimuose stoa posėdžiuose, kad e, galėtumėte susipažinti su jų atliekamų tyrimų rezultatais ir aktyviau įsijungti į šią veiklą. Na ir kadangi kalbame apie saugumą ir apie mm, elektroninės vyriausybės e, paslaugas, paminėsiu e, statistinius duomenis e, apie tai, kad yra buvę kibernetinių atakų išpolių prieš viešųjų pirkimų sistemas valstybėse narėse. Ir reikia pasakyti, kad e, penk, virš 50 procentų tokių išpolių buvo e, vidutinio e, agresyvumo, 14 procentų menko agresyvumo, na ir e, 5 procentai iš esmės buvo labai e, aukšto lygio, auk, didelės rizikos išpoliai, tai reiškia, kad buvo bandoma perimti administratoriaus teisės. E, pasinaudojant e, internetinėmis e, programomis. E, yra taip pat duomenų, kitų statistinių duomenų susijusių su atskirais protokolais, UDP protokolas 20 procentų, ICMT maždaug 45,89 procento tokių išpolių susiję būtent su tais protokolais. Tad e, jeigu norime, kad tos sistemas iš tikrųjų būtų e, tarpusavėje suderinamos, tai jeigu norime elektroninę vyriausybę panaudoti siekiant e, bendrosios skaitmeninės rinkos, mes turime užtikrinti saugumą tiek, kai kalbame apie ryšių paslaugas, tiek, kai kalbame apie internetinės programas, kuriomis siekime užtikrinti tarpusavę sąveiką. Sav Baigdama pasakysiu, kad kai kalbame apie elektroninės vyriausybės e, sistemų įgyvenimą, mes niekad neturime užmiršti vartotojų. Tos sistemos turi būti draugiškos vartotojams. E, kalbant apie standartus, jeigu norime, kad e, nebūtų duomenų saugojimo, dubliavimo, e, E, mums reikia išspręsti šias problemas. Neseniai matėme e, dokumentų paketą, kuris buvo priimtas ir kuris susijęs su e, su atvirų duomenų panaudojimu. Ten kalbama, kad E, viešosios institucijos bus atsakingos už tai. Bet mes turime užtikrinti ateityje, kad prie, e, kaip bus reglamentuojama prieiga prie tokių duomenų. E, kas atsitiks su asmens duomenimis po 50-20 metų? Kas atsitiks su tais duomenimis, kurie saugomi tuose viešuosiuose įstaigose? Uh, E, prie jų turi būti tinkama prieiga, bet e, jie taip pat turėtų būti laikomi tokiu formatu, kuris leistų atsižvelgti ir į technologijų plėtrą ateityje. Na ir dar kartą pabrėšiu, kaip svarbu yra užtikrinti, kad elektroninis parašas būtų um, abipusiai pripažįstamas, e, užtikrinant tarpusavio pripažinimą. Uh, E, kitais metais mums teks padirbėti ties e, elektroninio parašo direktyvos pakeitimais ir taip pat e, su teisėkuros iniciatyvomis susijusiamis su elektroniniu tapatybės nustatymu. Kalbant apie elektroninį parašą, aš manau, kad reikia mums galvoti apie tą um, parašo tikrinimo Europos federacija tik tai užtikrins, kad elektroninis parašas bus e, tarpusavėje pripažįstamas. Taigi daug e, reikia dar nuveikti, antra vertus, e, privalome būti ir ambicingi. Ir tai reiškia, kad Europos lygmenių mes turime numatyti adekvačias lėšas Europos lygmenių projektams įgyvendinti, e, įgyvendinti projektus e, skirtus e, tarpusavės suderinamumui. Antra vertus ir nacionalinės vyriausybės turi dirbti tą darbą nacionalinių lygmenių. Standartai, saugumas čia yra esminiai elementai. Mes turime įtikinti ir vyriausybę, ir verslą priminėti veiksmingus sprendimus, tokius kaip elektroninės sąskaitos, uh, ar įvairių kitokių elektroninių paslaugų vartojimas. Aš sveikinu e, ekspertus ir dėkoju jiems už tai, kad e, atvyko čia, dėkoju taip pat ir visiems kolegoms, kurie susirinko ir nekantrai lauksiu e, pakeitimų iš savo kolegų mano ruošimam pranešimui. Ačiū. Tuo ir baigiame šį posėdį. Labai ačiū visiems pasisakiusiems. Nuo po penkių minučių pradėsime koordinatorių posėdį.